peticijų pateikėjų, kurie atvyko į parlamentą ir pristatė savo peticijas. Taigi tiesiogiai dalyvavo mūsų veikloje. Reikia, kad tokių kontaktų būtų dar daugiau. Nepamirškime, kad būtent mes giname piliečių interesus Europoje. Taigi piliečių teisų gynimas negali būti tik sekmadieninių pamokslų tema, tai turi būti konkretus kasdienis darbas. Eh, Ačiū ponė Bustinaro, ponas Salvako. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti poniai Valiano. Ji bando e, parašyti subalansuotą tekstą, tai jai sekasi tikrai sėkmingai. Akivaizdu, kad kalbant apie Europos Sąjungą, valstybės narės, reikia pirmiausia galvoti apie piliečių teisės. Mes kaip graikai esame dėl to labai jautrai nusiteikę, nes graikijos filosofijos e, pagrindas yra, kad e, viskas e, turi būti orientuota į žmogų, Na, tačiau dabar mes pažeidėme šią principą ir vadovavomės kitų principų, kad žmogus žmogui yra vilkas. Na, aš nenoriu į tai daugiau gilintis, gal keletas bendro pobūdžio pastabų. Šiandien, e, kai mes diskutuojame šiuo klausimu, suvokiame, kad piliečių teisės yra svarbesnės nei bet kada, nes parlamento uždavinys pagerinti piliečių gyvenimą. Na, pažvelkime į skaičius. Na, kaip žinome, ES gyvena 8 procentai pasaulio piliečių, tačiau 30 e, procentų BVP yra e, Europoje sukūriama. taip pat. Tai reiškia, kad mes atstovaujame mm, labiau pasiturinčią pasaulio dalį. Be abejo, e, situacija nuolat keičiasi. Pavyzdžiui, musulmonų bendruomenė iki 2030 metų E, proporcijos pasikeis, e, musulmonų e, bendruomenė išauks ir daugiausia tai yra jauni žmonės, kurie tikrai nori būti aktyvus. Ir musulmonų šalis bus jaunos, o pas mus demografinės tendencijos yra senėjančios. Na, akivaizdu, kad migracija E, darys vis didesnė įtaka, e, įvairių mažumų gali daugėti. Migracija be abejo gali būti tiek legali, tiek nesegali, nelegali. Taigi mes privalome veikti laiku, nustatyti e, taisyklės jau dabar, kad po to išvengtumėme nemalonių surprizų. Pranešime Yra tikrai daug įdomių minčių ir gerų minčių, tačiau vieno mes neturėtumėme pamiršti, kad ir ką besakytumėme, kad ir ką bedarytumėme, kad ir kokius įstatymus bekurtume, jie turi atspindėti realybę kaip įmanoma geriau. šis e, teisiškai ir politiškai e, korektiškas e, tekstas dėje nebus įgyvendintas to, kaip mes norime ir vėl mes vadovausime tuo netinkamu principu, kad žmogus žmogui yra vilkas. Недельчева. Благодаря, госпожо председател. Аз също би... Поне Модълчева. Ачо, Pone pirmininkė, aš norėčiau pradėti nuo to, kad padėkosiu pranešėjai už labai kruopščiai parengtą, detaliai parengtą pranešimą dėl ES piliečių teisių. Sabonų startis numato papildomus įgaliojimus ES teisiniai įgytis be abejo nepakeičia nacionalinių teisės normų. Tai yra tik vertingas papildymas to, ką valstybės narės jau įgyvendina savo teritorijose gindamo žmogaus teisės. Norėčiau sutikti su kolege Pozesku dėl aštunto punkto pranešime. Čia yra kalbama apie pribojimus patekti į kai kurių valstybių narių darbo rinką Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams. Tos valstybės narės turėjo iki 2011 metų pabaigos pateikti savo persvarstytus sprendimus ir Europos komisija buvo informuota apie sprendimus atnaujinti, toliau tęsti pereinamasias nuostatas iki 2013 metų. Mano manimu, nėra jokio rimto pagrindo toliau taikyti ribotą prieigą prie darbo rinkos Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams. Kitas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra tai, jog vis dar trūksta piliečių samoningumo, suvokimo apie savo turimas teisės, pavyzdžiui, teikti peticijas. Labai svarbu imtis priemonių tam, kad tas samoningumas būtų didinamas. Reikia galvoti apie nacionalinio ligmens priemonės ir ypač apie ombudsmeno veiklą, nes ne visi piliečiai žino, kad e, tokia institucija, tokia pareigybė egzistuoja, o būtų labai naudinga jiems apie tai žinoti. Ir trečia, dar norėčiau paminėti Europos piliečių metų iniciatyvą. Ji netrukus taps visai realia ir mes su nekantrumu laukiame informacijos apie tai, kaip bus įgyvendinami Europos piliečių metai, nes tai bus kaip tik proga suprasti visą tai, kas vyksta realiai aplink mus. Aš manau, kad Ispanija, Kipras ir Bulgarija yra vienintelės trys valstybės narės, kurios yra minimos kaip tos, kurios susiduria su problemomis šioje srityje. Bet dar taip pat reikia pagalvoti ir apie e, tokius atvejus, kai su problemomis susiję daugiau valstybių narių. Iš esmės norėčiau padėkoti už pranešimą ir pabrėžti, kad realios priemonės, realūs veiksmai ir griežtas e, terminų tvarkaraščio laikymasis yra esminiai dalykai, nes bendromis jėgomis mums pavyks pasiekti savo tikslų. Tai yra tik pradinis žingsnis kol kas, bet labai galingas ir perspektyvus žingsnis, galvojant apie ES piliečių teisės. Dėkoju. Ačiū, kurio Kešman. Ačiū, pirmininkė. Taip pat noriu pasveikinti kolegę Valijan padėkoti už jos kantrybę, laukiant, kol prasidės esminės diskusijos. Tai puikus pranešimas ir nu, nenorėčiau pritarti anksčiau kalbėjusiems kolegoms, kad e, Kipre, Ispanijoje ir Bulgarijoje buvo iškilę daug problemų dėl gyvybės teisės. Tų problemų pasitaiko ir toliau, ypač Ispanijoje mes gavome daugybę peticijų šiuo klausimu iš tų valstybių, taip pat iš Kipro ir Bulgarijos. Labai svarbu pateikti konkrečius piliečių diskriminavimo faktus, su kuriais susidurė piliečiai jų kasdienybėje nereikėtų galvoti tik apie ES pilietybės metus. Labai svarbu kelti tos klausimus pastoviai. Jeigu aš kalbėčiau apie savo valstybę, tai diskriminacijos pasitaiko ir dėl religinių pažiūrų. Religinios pažiūros dažnai patenka į politinių diskusijų akiratį dėl skirtingos uh, kilmės, e, e, tautybės, dėl religijos iškyla įvairiausių problemų ir mes neturime apsiriboti tik tai ekonomikos problemėmis, problemomis Europos, eurozonoje. Jungtinėje karalystėje buvo pateikta ataskaita dėl migracijų klausimų ir ta e, ataskaita buvo papildyta kita prane, e, e, kitų pranešimų. Ir ten yra konstatuojama, kad visi piliečiai turėtų turėti teisę atvykti į Junktinę karalystę ir dirbti ten. Tačiau po dviejų dienų pateikus tą ataskaitą, dar kartą jie apie ją kalbėjo vyriausybėje. Aš dar kartą noriu pasakyti, kad iš Prancūzijos more... buvo išsiųsti asmenys, kadangi jie buvo įvardinti kaip grėsmė visuomeniai. Ekonomikos nes krizės akivaizdoje yra labai siaurai žiūrima į savo interesus ir tiesiog bandoma apginti savo rinką. Jungtinėje karalystėje tai trunka jau dešimtmečius, o jeigu mes pažvelgtume į tarybą, tai ten tie klausimai apskritai niekad nepatenka į e, jų, jos posėdžių darbo tvarkė, o tai apskritai mažina ES pilietybės koncepcijos įvaizdį. Jūs nurodėte labai daug svarbių klausimų, Pavyzdžiui, minėjote, kad Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams yra draudžiama laisvai judėti ir dirbti kitose valstybėse. Labai, žinoma, svarbu nurodyti šituos faktus. Mes negalime tiesiog taiksytis su tuo, kad yra dviejų lygių ES pilietybė. Taip pat tos paties lyties e, santokų santokos yra skirtingai vertinamos. Jeigu aš būčiau tos pačios lyties santokos atstovas ir jeigu mano partneris būtų diskriminuojamas kitoje valstybėje, tai žinoma, aš su tuo negalėčiau taikstytis. Taigi mes turime imtis tų klausimų, jeigu norime ginti žmogaus teisės. Jos yra abstrakčios, tol, kol jos mūsų nepaliečia, o kai jos paliečia konkrečius asmenys, jos jau nebėra abstrakčios teisės. Reikia tiesiog sugebėti įsivaizduoti, kas būtų, jeigu tai atsitiktų man, mano e, artimiesiems, mano motinai arba dukrai. Jeigu atsakymas būtų neigiamas, tai nepaliestų manęs, tai reiškia, tai nepaliestų ir kitų ES piliečių. Dėl to ar nereikėtų pradėti sutarties pažinimo procedūros valstybėse narėse. To nebūtų, jeigu valstybės narės vadovautųsi galiojančiais teisės aktais. Kai kurios valstybės mano, kad problemos eurozomoje iškilo dėl to, kad nebuvo pakankamai reglamentavimo teisės aktų, tačiau kita vertus problemos eurozonoje buvo e, iškilo, kadangi nebuvo tinkamai įgyvendinti jau galiojantys priimti teisės aktai ir problemos dažniausiai kyla ES dėl to, kad neįgyvendinami įstatymai, o ne dėl to, kad jų nėra. E, grazie, non ho altre richieste. Ačiū. Daugiau norinčių pasisakyti e, nebėra. Ponas Bulan e, paprašė žodžio. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį. Atvykau traukiniu ir dėja kilo nesklandumų, nes e, kilo problemos traukinių judėjimų, buvo žmonių ant bėgių, todėl man teko ieškoti kitų būdų atvykti. Tačiau noriu tarti savo žodį dėl ponios Valian pranešimo. Tikrai ten išdėstyta daug svarbių minčių, tačiau manau, jog reikia kalbėti plačiau. Mes negalime kalbėti tik apie administracinius reikalus, kaip pavyzdžiui tos, paties, e, tos pačios lyties asmenų santokų pripažinimas, rūmų klausimas. Tai yra svarbios, sudėtingos problemos. Bet manau, kad e, šis pranešimas turėtų būti nagrinėjamas platesnėje perspektyvoje. Juk mes kalbame apie ES pilietybę. Dar kartą e, atsiprašau, kad pavėlavau, todėl negirdėjau kolegų pasisakymų. E, pabandysiu todėl kalbėti trumpai ir tikiuosi, kad nesikartosiu. Mes turime įvardinti visas problemas susijusias su laisvų asmenų judėjimu, su čia matomais trūkumais ir apribojimais jų laisvo judėjimo srityje yra tikrai nemažai. Profesijų pripažinimas, e, diplomų pripažinimas aktuali tema. Taip pat reikia kalbėti apie e, piliečių informavimą, apie jų teisės. Jau daug buvo padaryta, tačiau dar daugiau, dar daugiau galima padaryti. Manau, kad informuodami piliečius apie jų teisės turime iš karto uh, jį informuoti, ką asmeniui daryti, jeigu viena ar kita teisė yra nesuteikiama. Na, yra valstybių narių, kur laisvas e, judėjimas yra taikomas pakankamai gerai, bet egzistuoja trūkumų kitose sritise. Manau, kad e, piliečiai turi pernelyg mažai informacijos apie tai, kaip jie gali apginti savo teisės. Na, e, pavyzdys būtų skirybos, kuomet skiriasi skirtingų, skirtingų valstybių narių piliečiai. Ir kaip reikia žmogui apeliuoti teisme, jeigu priimamas jam nenaudingas sprendimas. Na, 13 metai kaip es pilietybės metai, tai tikrai labai gera iniciatyva. Pone Valian čia labai teisingai e, formuluoja, tačiau reiktų formuluoti plačiau. E, e, pranešimas apie ES pilietybę yra puiki galimybė pabrėžti, kad pilietybė nėra tik administracinės teisės, administracinės kliūtis. Turime galvoti plačiau. Nereikia galvoti uh, tik apie finansavimą priemonių, kuriomis yra įgyvendinamos savaime suprantamos teisės. Na, atrodo jau galiu baigti savo pasisakymą, nes išsakiau visas mintis. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū mūsų pranešėjai. paprašiau žodžio, mm, kadangi e, noriu pagirti pranešėją, nes jos laukė e, neįmanoma užduotis parašyti pranešimą apie ES pilietybę. Čia galime e, parašyti 20 tomų enciklopediją. Tikrai uždavinys buvo nepaprastai sudėtingas ir jis su juo nepaprastai gerai susidorojo. Uh, pranešėja sugebėjo apsiriboti keliais esminiais klausimais, bei kaip ką tik e, pasakė kolega, galima e, problemų spektrą dar labiau išplėsti. Galime kalbėti apie ne, ne, neminimus klausimus. Aišku, kad parengtas pranešimas yra puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms ir tas, ta antroji e, pavadinimo dalis yra labai tiksli, būtent kliučių ES piliečių teisėms šalinimas. Būtent mes tiksliai vardiname, kokia yra problema. Mes norime būtent šią problemą e, spręsti. Mes čia nenorime parašyti viso gyvenimo veikalą apie ES pilietybę. Tikrai netoks yra mūsų tikslas. es pilietybės metų iniciatyva tikrai įdomi mintis. Manau, kad tai, tą iniciatyvą turime susijęti su pagrindiniu teisių hartyje, nes būtent ten visos teisės yra išdėstytos. Mes neturime gilintis į smulkmenas, bet turime pasakyti, kad mes turime hartiją, privalome įgyvendinti kas ten parašyta. Beje, ES prisijungė prie Europos tarybos pagrindinių teisių hartijos. Visą tai liudyja, kad mūsų laukia labai sunkus darbas, kadangi mums reikia rasti pakankamai įrodymų, jog hartija nėra tinkamai įgyvendinama. Šiais metais turėtumėme e, pabandyti e, peržiūrėti mūsų komiteto darbo principą, nes man jau senokai nepatinka tai, kaip mes e, dirbame. Ne, aš kalbu ne apie mūsų darbo rezultatus, bet apie pačią darbo tvarką. Mūsų komitetas turi būti instrumentu, padedančiu piliečiams dalyvauti ES veikloje. Deja, komitetas išvirto į struktūrą, kuri yra naudojama visiems kitiems tikslams, išskyrus tą, kuris yra pagrindinis. Aišku, tai yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Reiktų rasti tokią darbo tvarką, kuri supaprastintų piliečiams galimybės teikti peticijas ar kažkokius skundus, leistų paprasčiau iškelti bendrijos teisių pažeidimus. Per nelik dažnai peticijų komitentas yra vieta, kur kalbame apie viską ir nieką, Neretai e, peticijos tampa laikraščių mm, antraštėmis. Ir tikimasi, kad Europa e, juos išgirdo. Tačiau Europa yra daug daugiau nei e, parlamentas, nei institucijos. Todėl mūsų komiteto vaidmuo yra ypatingas. Deja, mes jo iki galo neįgyvendiname, nes šio tikslo siekimą užgožia kiti dalykai. Na, piliečiai neretai ga, gali pasiskūsti, mes va iškėlėme kažkokius trūkumus, tačiau jie nešalinami, niekas nevyksta. Gal jeigu pasiseka žiniasklaida, e, šiek tiek parašo apie esamus trūkumus, tačiau tuom ir baigėsi. Manyčiau, kad šie metai uh, turėtų būti laikas, kuomet mes turėtumėme iš naujo peržiūrėti, kogi mes norime dirbdami komitete ir galime pasižiūrėti taip pat, kaip yra įgyvendinama pagrindinio teisė Hartija. Ačiū už dėmesį bei norėčiau padėkoti mūsų pirmininkiai už darbą bei pasidžiaugti, kad ji tikrai labai sėkmingai pirmininkavo ir ačiū mūsų komiteto sekretoriatui. E, Dėkoju. Taigi, norėčiau dar kartą padėkoti kolegiai Valien už darbą, kuris buvo puikiai įvertintas. Dabar norėčiau suteikti kolegiai Valien žodį, tačiau prieš tai sakyčiau keletą asmeninių pastebėjimų. Aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad labai gerai vertinu šį darbą, pritariau iniciatyvai imtis darbo šiuo klausimu ir žinoma visi kiti kur, mūsų komiteto kolegos pritarė šiam siūlymui, kurį tiesiog įgyvendino kolegė Valijan. Taip pat norėčiau pritarti kolegai Martino Martinės. E, antroje paantraštėje mes tiesiog nubrėžėme tam tikrą konkretų perspektyvinį tikslą, tai yra užtikrinti visiems ES piliečiams vienodas teises. Tačiau, kalbant apie klausimus, kurie keliami mūsų komitete, reikėtų pasakyti, kad mes e, tiesiog stengiamės įsiaiškinti, kokios problemos e, piliečiams iškyla ir mes tengiamės, kad tos e, problemos, tie kliuviniai būtų pašalinti ir kad piliečiai galėtų aktyviai dalyvauti ES veikloje, galėtų uh, naudotis nevaržomai savo teisėmis. Artimiausiomis dienomis aš dar pasitarsiu su kolege Valijan ir tikiuosi, kad galėsiu prisidėti prie šio dokumento tobulinimo. Kolega Kašman išsakė taip pat ir savo argumentus, minėdamas, kad peticijų komitetas turėtų suvaidinti savo vaidmenį griežtai reikalaujant laikytis ES pagrindinių piliečių teisių visoje ES, taip pat reikalauti, kad būtų gyvendinama pagrindinių teisių hartija. Tačiau, žinoma, mes turėtume e, stengtis nepainėti piliečių teisių su pagrindinėmis žmogaus teisėmis. Svarbu, kad kiekvienas pilietis galėtų naudotis savo apibrieštomis teisėmis vadovaujantis ES teisinės pagrindais. Taigi mes turėtume dar kartą peržiūrėti savo e, nuostatas, savo formuluotės šioje E, šiame pranešime galbūt tiksliau suformuluoti savo reikalavimus, kuriuos keliame komisijai. Taip pat galėtume aiškiau paminėti savo nuostatą dėl teisės e, gyventi Taip pat reikėtų suformuluoti ir atsakomybės klausimą, tas pats pasakytina apie e, šeimų narių susijungimo teisę, taip pat e, nepilnamečių teises, taip pat e, apie vienos lyties santuokos partnerių teises, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kai kurios sritys reglamentuojamos nacionaliniu lygmeniu, mes neturėtume žima, perlenkti lasdos, bet turėtume ir pabandyti sušvelninti tą prieštarą, kuri egzistuoja ES lygmenių, kalbant apie ES pilietybę. Be to reikėtų dar kartą įsigilinti į klausimą susijusi su E, debba e possa. Su mokytojų skundais, mokytojų iš kitų šalių, kurių teisių yra nepaisoma. Tai yra tas klausimas, į kurį turėtume įsigilinti, reikėtų ne tik apsiriboti vien formuluotėmis peticijoje, reikėtų pasidomėti šiuo klausimu ir platesniu mastu, galbūt kitų lygmenių, kadangi ji kartojasi įvairiais aspektais ir kitose srityse. Maničiau, būtų naudinga pratesti tą mūsų domėjimąsi. Be to, buvo paminėtos problemos susijusios su Kipru, Bulgarija, Ispanija. Taigi čia susidurime su konkrečiomis problemomis ir nagrinėjant jas turėtume išsiaiškinti, kokios mūsų komiteto galimybės. Mes neturėtume apsiriboti tik komisijos atsakymu, kad ji tam tikrose srityse neturi atitinkamų įgaliojimų. Mes gauname peticijas iš piliečių, iš tų valstybių narių, mes e, žinome, kad yra tam tikrų su komisijos kompetencija susijusių problemų, tačiau kita vertus mes turėtume spręsti tuos klausimus galvodami apie ES e, piliečių teises ir ateityje turėtume efektyviau dirbti. Baigdama norėčiau dar kartą padėkoti kolegiai Valijan ir priminti, kad terminas pateikti pakeitimus yra sausio 19 diena. Ir kitame mūsų komiteto posėdėje ponia Valijan pateiks savo nuomonę, o balsavimas įvyks plenarnėje sesijoje 20... 27 e, e, dieną, o galutinai bus balsuojama mažojoje plenarnėje sesijoje kovo mėnesį. Dabar siūlyčiau pereiti prie kito darbo atvykęs klausimo. Tai yra Europos komisijos pranešimas dėl Europos piliečių metų 2013 metų. Taigi komisija pateiks ataskaitą Sofija Bernard yra atvykusi į mūsų posėdį. Thank you very much. Hello, ladies and gentlemen. I mean... Dėkoju, ponė pirmininkė, sveiki visi, aš esu Marie Bernard, atsakinga už piliečių teisų politikos formavimą Europos komisijoje. Ir štai, kaip žinote, buvo priimtas sprendimas 13 metus paskelbti Europos piliečių metais. Labai svarbiam kontekste viskas vyks, vyks bus likę vieneri metai iki 2014 metų rinkimų į Europos parlamentą ir taip pat e, švesime e, Mastrikto sutarties 20-metį. E, Šiais metais bus siekiama įtraukti ES piliečius aktyviau dalyvauti ES projekte numatyti jiems įvairias galimybės e, ir, pasie, ir siekti, kad jie jomis naudotųsi. 2010 m. gruodžio mėnesį Europos parlamentas paragino komisiją pas, numatyti būtent tokius metus, kad būtų galima nu, išsameu padiskutuoti apie ES piliečių teisų padėtį ir para, kad būtų paraginti jie jas intensyviau gyvendinti. Daugumas piliečių pirmiausiai pagalvotų apie laisvą judėjimą, apie laisvus e, rinkimus, e, kai jų klausima apie svarbiausias piliečių teisės. Ir būtent laisvas judėjimas yra viena iš pagrindinių teisų siejamų su ES pilietybė. Ir mes sieksime didinti ES piliečių pasitikėjimą ES, sieksime užtikrinti daugiau skaidrumo ir sieksime aiškiau parodyti, ką reiškia būti ES visateisių piliečių. Ir visa tai yra labai svarbus žingsnis e, siekiant, kad ES piliečiai geriau suvoktų um, laisvo judėjimo teisės um, naudą uh, e, savo. Taip pat norime, kad ES, ES piliečiai jaustusi labiau įtraukiami. Bet be abejo, diskusija turi būti toliau plėtojama, e, galvojant apie ir sanglaudos didinimą tarp ES valstybių narių ir be abejo taip pat tarp piliečių. Atvirumas, tolerantiškumas, solidarumas yra tos vertybės, kurios yra esminės vertybės, kurias mes giname. Ir ES piliečių metai e, bus įgyvendinami organizuojant įvairias informacinio pobūdžio kampanijas, taip pat kitus projektus įvairiais lygmenimis bus siekiama didesnio glaudesnio bendradarbiavimo visos susijusios institucijos turės tą daryti geriau. Ir be abejo, į procesus bus įtraukiamos visos e, be išimties ES institucijos. Komisijos atstovybės valstybėse narėse suvaidins labai svarbų vaidmenį nacionaliniai parlamentai, taip pat ir pilietinės visuomenės organizacijos, kitos nevyriausybinės organizacijos bus įtraukiamos projektų rengimą, mes su jomis susisieksime būtinai ir bus kviečiama, e, kviečiami taip pat ir piliečiai formuoti savo iniciatyvas e, pagal turimus išteklius. Mes tikrai suprantame, kad šios kampanijos metu reikės um, pasitikėti mm, visais partneriais, kad žinia būtų paskleista kiek įmanoma plačiau. Ir reikės įtraukti europinį, nacionalinį, regioninį ir vietos lygmenį. Mes kalbojame apie įvairias informacijos, samoningumo didinimo kampanijas, apie gerosios praktikos apsikeitimą tarpusavyje, apie diskusijų, debatų rengimą. Be to norime stiprinti Eurodirect ir Euroweb portalų naudoju. Norime, kad būtų labiau naudojamas šiais portalais. Ir taip pat kreipsimės ir į vietos valdžios organizacijas, į pilietinės visuomenės organizacijas, o taip pat ir Europos parlamentas be abejo bus vienas iš svarbiausių partnerių užtikrinant Europos piliečių metų sėkmę. Dėl to su nekantrumu laukiu diskusijos apie šį projektą su jumis ir esu mielai pasirengus atsakyti bet kokius jūsų turimus klausimus apie šį projektą ir šią iniciatyvą. Ačiū, ponės ir ponai. Grazie. Ačiū. Ačiū komisijos atstoviai. Manau, galime iškart pradėti diskusijas šiuo klausimu. Jas apjungsime su pono Salafrankos e, rengiamos nuomonės projektu. Ir iškart norėčiau jam suteikti žodį. E... Επαναλαμβάνω ότι η παρουσίαση από πλευρά της Επιτροπής Νομής Tai, ką išgirdome iš komisijos, tikrai e, buvo labai įdomu, pateikta daug informacijos, Be abejo, laisvas darbo jėgos judėjimas yra pamatinė teisė, ji turi būti gyvendinta ir jos taikymas plečiamas. Nepaisant to, piliečiai susiduria su problemomis, kai reikia e, apginti savo teises, ypač pamatinės bendrijos suteikiamas teisės. Ir Lisabono sutartyje e, įtvirtintas e, teisės. EP pasiūlė komisijai 13 e, metus paskelbti Europos piliečių metais. Komisija pateikė atitinkamą iniciatyvą ir konkrečius jos įgyvendinimo pasiūlymus, bet reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad piliečiai susiduria su didelėmis problemomis, kai nori praktiškai savo teisėmis pasinaudoti. Be abi, be jo siūloma daug iniciatyvų, galbūt jų pagalba pavyks esamus trūkumus e, panaikinti, pagerinti situaciją. Norėčiau, kad informacija apie piliečių teisės būtų teikiama visomis oficialiuosiamis kalbomis. Beje, piliečius reiktų informuoti kaip įmanoma e, išsameu ir pasinaudoti daugiau žiniasklaidos kanalų Internetas šiuo metu yra vienas iš paprasčiausių kanalų. Laisvas piliečių judėjimas yra, kaip jau minėjau, pamatinė bendrijos piliečių teisė. Kiekvienas pilietis turi teisę gyventi toje šalyje, kur nori, mokytis ten, kur nori ir dirbti ten, kur nori. Piliečius reikia informuoti ypač jeigu jie gyvena negimtojo valstybėje narėje, tokiu būdu užkirsime kelią darbo jėgos išnaudojimui. Pilietis turi žinoti, kokias turi teisės, bei ką daryti tais atvejais, kai tos teisės yra pažeidžiamos. Trečia, nepaprastai svarbu, kad teisės įgyvenimą vietą būtų įgyvendinamos, nesvarbu, kokioje valstybėje narėje norime šią teisę pasinaudoti. Aš šią temą jau šiek tiek kalbėjau, kai diskutavome apie ponios Valian pranešimą. Toliau yra Euronet tinklas. Ten reikia pateikti išsam informaciją apie piliečių teisės. Nepamirškime, kad šiuo metu Europa susiduria su didelėmis nedarbo problemomis. Ši problema piliečiams ypač aktuali. Be abejo, lauksiu kolegų pranešimų, jie nebijotinai praturtins mano pranešimą savo pakeitimais. Tokiu būdu, manau, parengsime subalansuotą tekstą. Ačiū. Jar. Ja, vielen Dank, Frau, Frau Vorsitzende. Ačiū, pirmininkė. Šitas klausimas tiesiog susijęs su anksčiau aptartų klausimų ES pilietybės klausimus. ES piliečių metai tai yra tiesiog labiau reklaminis trukas reklaminė kampanija, o komisija sako, kad tų metų metu yra ketinama informuoti piliečius apie savo teises, todėl aš džiaugiuosi šitą iniciatyvą. Taip pat, pratesdamas anksčiau aptartą klausimą, norėčiau pasakyti, kad matau daug prieštaros. Jeigu atliktume apklausą, ko gero daug piliečių pasakytų, kad jie nelabai žino, kas ta yra ES pilietybė kaip turinys. Tačiau kita vertus tikrovėje jie daug ko iš to tikisi. Piliečiai žinoma e, pageidauja laisvo asmenų judėjimo, jiems reikalingas teisinis aiškumas ypač kai piliečiai, naudodamėsi laisvo judėjimo teise, persikelia į kitą valstybę, įsigyja ten e, nekilnojimo turto ir susiduria dažnai su skirtingomis teisinėmis nuostatomis ypač tose sritise, kur labai svarbinga ES pilietybė, mes turime informuoti piliečius apie jo teises, teises, teisę kreiptis į teismą ir taip toliau. Taip pat norėčiau grįžti prie klausimo, kaip turėtų dirbti mūsų peticijų komitetas. Jeigu ir yra kokiu nors trūkumu mūsų darbe, tai aš matyčiau juos tik tai vienoje srityje. Jeigu mes konstatuojame, kad yra tam tikroje srityje tam tikrų problemų, mes dažnai kom, konstatuojame, kad neturime pakankamai parlamentinių priemonių įveikti tą problemą arba kliuvinį. Tada mes turime kreiptis į mūsų giminingus komitetus, konstatavę mūsų uh, padėtį. Tačiau žinoma, kad mes tarsi patenkame į tam tikrą prieštaravimą, bendradarbiautim su valstybėmis narėmis, konstatuojame savo negalėjimą padėti išspręsti problemą ir turime kreiptis į kitus komitetus. Kita problema. Arba norėčiau paklausti komisijos tie ES pilietybės metai neturėtų būti vienašališka akcija, bet reikėtų kaip nors įtraukti ir regionus. Reikėtų pasidomėti, norėčiau paklausti komisijos, ar yra kokiu nors planų, kaip nors įtraukti į renginius regionus, valstybės nares, kadangi visiems aišku, kad piliečiai turi susipažinti su savo teisėmis, kai jie žinos, kokios jų teisės, tuomet jie galės pateikti ir tam tikrų skundų dėl to, kad jų neslaiko. Nedelčeva. Nedelčeva. Merci, madame la présidente. Įveiksime. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau iš, padėkoti komisijai už šią puikią iniciatyvą. Labai svarbi ši iniciatyva yra tiesiogiai susijusi su mūsų ką tik aptartu pranešimu. Pagaliau mes sulauksime tų ES pilietybės piliečių metų, e, kurių e, metu piliečiai pateks į mūsų dėmesio centrą. Labai svarbu, kad ES pilietybė, nuo kurios pirmos iniciatyvos praėjo 20 metų, būtų tinkamai įgyvendinama. Mano manimu, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad skirtumai tarp tų nuostatų ir dar išlikusių kliūčių būtų mažinami kuo intensyviau. Labai svarbu mažinti tas kliūtis ir kad ES pilietybės nuostatos būtų įgyveninamos be išlygų. Žinoma, reikalinga vykdyti informacinį darbą, kalbant apie 20 metų kaip amžių, reikėtų konstatuoti, kad e, esame jau pilnateisiai, suaugę piliečiai, tačiau vis dėlto jiems dar reikia papildomos informacijos, reikia konkrečių priemonių, kurios padėtų piliečiams naudotis tomis teisėmis kasdienėme gyvenime. Bet to įsigaliojus Lisabono sutarčiai e, situacija e, pagerėjo, bet to lybė komitete mes konstatavome, kad ir mes įgavome daugiau įgaliojimų, tačiau procedūrinės nuostatos ir apskritai e, kiti administraciniai dalykai turėtų būti labiau žinomi piliečiams kolega kalbėjo apie tai, kad reikia pateikti informaciją įvairiomis kalbomis, pavyzdžiui, į e Justice internetinėje svetainėje turėtų būti skelbiama daugiau informacijos įvairiomis kalbomis, bet to vartotojas yra ir tas, kuris e, naudojasi skrydžių bendrovių paslaugomis, e, keliauja įvairiomis transporto priemonės ir taip toliau. Ir todėl mūsų komitete reikėtų, ko gero, gauti informaciją apie konkrečius renginius susijusius su ES pilietybė. Taip pat labai svarbu informuoti jaunimą apie galimybę susipažinti su kultūra, su mokslo švietimo įstaigos kitose valstybėse. Taip pat e, studijų diplomų pripažinimo klausimas ir labai svarbus. Būtų įdomu žinoti, kokios iniciatyvos yra pateiktos šioje srityje. Be to, ar galvojant apie ES piliečių e, metus ir apie programą jaunimas judus jaunimas, ar yra kokiu nors, e, e, kokiu nors sąsojų tarp šių dviejų svarbių dalykų. Be to, grįžtant prie darbo jėgos e, laisvo judėjimo, norėčiau paklausti, kaip turėtume paaiškinti bulgarams ir rumunams, kodėl jie negali pasinaudoti šią laisvo darbo jėgos judėjimo teisę. kai kalbame apie informacinę veiklą, piliečių informavimą apie jų teises, turėtume atsižvelgti į piliečių poreikius. Nepakanka formuluoti vien tik tai pageidavimų. Kiekvienas ES pilietis turi jausti savo priklausomybę ES. Todėl tas informavimo variklis yra labai svarbus, svarbus įgyveninant bendras ES iniciatyvas. Ir baigiant, galbūt norėčiau poetiškai pasakyti štai ką. Mums labai svarbu, kad šie ES piliečių metai padėtų užtikrinti kad piliečiai patektų į mūsų dėmesio centrą ir kad mes pagaliau pradėtume rūpintis konkrečiai savo piliečiais. Um, gerne... Ponas Bekeris, ačiū. Aš pradžioje gal tik papildysiu šiek tiek kolegos Jaro pastabas dėl Europos piliečių metų. Turiu galvoje jo pastabą dėl regioninio ir vietos lygmens įtraukimo. Jis klausė, kaip bus užtikrinta tai, kad ne tik komisija, ES ir parlamentas centralizuotai vykdys šias kampanijas. Be abejo, tas elementas būtinas, bet vis dėlto turi būti papildytas ir um, žemesniais lygmenimis. Ir dar ką reikia pasakyti, uh, regioniniu ir vietos lygmeniu um, tai atsispindi, bet savotiškai tai yra piliečių organizacijų vairių atstovavimas, nevyriausybinės organizacijos. Visą tai jau um, išplaukia iš Europos piliečių metų iniciatyvos. Čia yra įrašyta, jog nevyriausybinės organizacijos taip pat būtinai turi dalyvauti visose procesuose, nes norime įtraukti ir pačius piliečius. Kitas dalykas, aš manau, kad šis lygmuo gali labai reikšmingai prisidėti prie to, kad veiksmingiau būtų vykdomi įvairių informacijos kampanijų e, projektai. Ir čia reikia pasakyti, kad jeigu būt, yra vykdomas koks nors centralizuotas projektas komisijos arba bus vykdomas, tai nereiškia, kad tai jau yra komunikacijos priemonė, nes apie tai niekas nežinos, išskyrus tiesiogiai e, tame projekte dalyvaujančius. Apie visą tai reikia pirmiausia pranešti pasauliui. Ir jeigu bus įrenk, įsteigtas e, interneto tinklapis, m, skleisti tokią informaciją, to yra per mažai. Nemanau, kad e, piliečiai puls internete, paieškos sistemose um, bandyti susirasti informacijos apie tokius renginius. Turime patys imtis iniciatyvos ir plačiau informuoti juos apie visą tai, kas vyksta, dėl to turi būti tam skirta ir pakankamai finansinių lėšų. Ir čia norėčiau su apmaudu pastebėti tai, kad buvo labai vargingai finansuojamas, finansuojami sava, Europos finans, savanorių metai ir kitų anksčiau e, mūsų skelbtų įvairiomis temomis metų projektai, nes neskiriant pakankamai lėšų, piliečiai tikrai nepatikės tuo, kad e, mūsų vykdomi projektai ką nors pakeis. Be abejo, patys Europos piliečių metai yra labai puikia iniciatyva,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 Ačiū, ponė pirmininkė. Mes kalbėjome apie piliečių teisės jau dvi valandas ir apie dvi štai šias iniciatyvas teikiamas, bet man atrodo, kad lik judame to link, kad nelabai tikriausiai vaisinga visa šita diskusija bus. Nes šokinėjame nuo vienos temos prie kitos, o reikėtų gal kiek labiau struktūrizuoti tai, ką ketiname daryti. Ir štai, ką norėčiau pasiūlyti, kas turėtų būti daroma. Pirmiausiai turiu klausimą. Kokie yra konkretus Europos komisijos pasiūlymai Europos piliečių metams. Ar bus koks nors suformuluotas konkretus dokumentas, kuriuo galėsime remtis ir kurį galėsime aptarti? o vėliau teikti atitinkamus savo pasiūlymus dėl kampanijų valstybėse narėse, kaip jas įsivaizduojame, kad jos galėtų būti naudingos ES piliečiais, piliečiams kitas klausimas. Kiekvieni metai yra skiriami tam tikrai temai. Ar nebūtų galima komitete aptarti kiek tos kampanijos, tos iniciatyvos buvo naudingos, žvelgiant iš Europos komisijos pozicijų. Ačiū ir dabar žodis komisija. Ar norėsite sureaguoti į pateiktus klausimus? Ar. Taip, prašau, žodis komisija. Je vous remercie de me donner la, me donner la parole. Je vais effectivement. Ačiū už suteiktą žodį Na, atsakysiu į užduotus klausimus. Taip, nacionalinė, regioninė, tarptautinė dimencija. Akivaizdu, kad mes norime bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, su regionais, mes e, numatome e, bendrų renginių su regionų komitetu, norime aktyviai bendradarbiauti su kaimiškųjų vietovių bendruomenėmis, be abejo su pilietinė visuomenė, kuri yra išreiškusi pageidavimą dirbti su mumis. Mes tengiame sukurti tam tikrą struktūrą. Mes tengiamės įsiklausyti išsakomus pageidavimus, lūkesčius, o geriausia atsakyti į lūkesčius įmanoma dirbant kartu, nes dvi galvos tikrai geriau nei viena. Be abejo, mes norime bendradarbiauti su Europos parlamentu, kadangi EP e, ir atskiri EP nariai turi savo biurus, ofisus e, valstybėse narėse. Manau, kad egzistuojančiomis struktūromis tikrai reikėtų pasinaudoti. O kalbant apie veiksmus vietoje, tai numatome konkrečių iniciatyvų nukreiptų į jaunimą. Na, nepamirškime, kad egzistuoja ir kitų iniciatyvų, kaip judus jaunimas, be abejo, darbas kartu duos daug e, mažesnių rezultatų negu darbas pavieniui. Be jokių abejonių sieksime kurti programas, kaip kad Europa piliečiams, tai reiškia, kad aiškinsime, kaip piliečiai gali aktyviau dalyvauti es veikloje, per įvairiausius projektus, iniciatyvas. Mes pilietybės metais būtent e, tokiems e, klausimams stengsime skirti daugiau dėmesio, sieksime platesnės sinergijos tarp įvairiausių projektų, kalbant apie finansavimą. Tikrai jis nėra labai didelis, tačiau lėšų trūkumą mes kompensuosime per e, bendradarbiavimą su kitais projektais, iniciatyvomis. Uh, tai turėtų duoti tikrai gerų rezultatų. Paskutinis klausimas dėl konkrečių pasiūlymų kampanijai. Na, kon prie konkrečių dalykų pereisime po to, kai baigsime e, derinti klausimus su parlamentu taryba. Par parengsime labai konkretų darbo planą, kurį pateiksime komisarų kolegijai buvo klausimas apie e, rezultatų įvertinimą. Priminsiu, kad kiekviena, kiekvieni metai, kaip kad pavyzdžiui savanoriško darbo metai, buvo po to įvertinti, kokie buvo projektų rezultatai. Mes labai konkrečiai išdėstysime, kas nuveikta, kas pasiekta per konkrečius metus. Tam tikrais metais mes siekiame išryškinti tam tikrišką problemą. Pavyzdžiui, 11 metais mes tą ir darėme, kuomet kalbėjome apie savanorišką darbą, apie tinkamą savanoriško darbo atlyginimą, apie savanorišką darbo metu sukauptą patirtį. Ir visi šie rezultatai mm, gali ir bus paverčiami konkrečiomis teisėkurios iniciatyvomis, e, gerosios praktikos apsikeitimais. Taigi būtų tiek, ačiū. Ačiū už e, šias pirmasias diskusijas. Dabar žodis ponui Salafrakos. Ačiū kolegoms už e, įsakytas mintis. O dabar norėčiau jūsų visų paprašyti pagalbos, savo mintis e, sudėlioti popieriuje ir atsiųsti man. O kalbant iniciatyvos, dėl iniciatyvų e, savivaldybių lygmenių, tai jos turi vykti visoje bendruomenėje ar savivaldybėje. O kalbant apie finansavimą, manau, kad jis nebejotinai nepakankamas bei nepavyks surenkti tikrai platų atgarsį sulauksiančių renginių. Aš e, e, iš Graikijos grįžau kiek negaluojantis, tačiau panašu, kad serga visi. Ir visi seka, kas vyksta Graikijoje, Ispanijoje, ką pasakė Sarkozy ar Merkel. Bet be ekonomikos e, žmogus e, gali turėti ir kitų e, jo dėmesį patraukiančių sričių. Kartais manau, kad nereikia turėti pernelyg daug turto e, ir kad tuomet būtumėme laimingesniais. Na, gal reikia vis šias mintis turėti omenyje, kai rinksime savo iniciatyvas. Graikijoje dažnai sakoma, pakentėkime, nors neturime darbo, nedarbas tikrai aukštas, Aš irgi esu pasirengęs uh, pakentėti, tačiau ką aš padovanosiu savo šeimai kalėdoms, o ką daryti, jeigu negaliu savo šeimai nupirkti kalėdinės vakarienės. Su žmogaus teisėmis ir jų pažeidimai susidurime kas savo kasdienėme gyvenime, susiduria kiekvienas pilietis. Akivaizdu, kad situacija nėra labai paprasta. Būkime realistais. Akivaizdu, kad reikia tobulinti esamas komunikavimo sistemas, tačiau tai nebus paprasta. Bet kokiu atveju aš noriu visiems palinkėti e, sėkmingų ir darbingų naujųjų metų. E, nebejoju, kad naujosis pradedame kupini naujų idėjų, ir planų. Gal nereikia laukti uh, Sarkozy ir Melkel sprendimų, dirbti patiems ir, aišku, naujais metais pirmiausia linkiu sveikatos. Eh, grazie, onorevole Sal. Dėkuoju kolegui Salabrakos. Baigėme aptarti šitą klausimą, perėmėme prie kito. Tai yra dešimtojo darbo atvokės klausimo. Dešimtas ir vienu 11 klausimai susijęs su mūsų tyriamaisiais vizitais į Berliną ir, ir Rumuniją. Pirmasis vizitas buvo į Berliną ir šiuo klausimu suteikiu žodį kolegiai Jatova. Dėkoju pirmininkė. Aš iš tikrųjų dalyvau tyriamajame vizite į Berliną. Mes parengėme ir atitinkamą ataskaitą. Mūsų išvyka į Berliną buvo susijusi su labai jautriu klausimu. Tai yra, mes domėjomės Jugendamt jaunimo tarnybos veikla. Lapkričio 24 dieną peticijų komitetas organizavo šitą išvyką į Berliną, siekiant susipažinti su situacija, kadangi gavome labai daug peticijų susijusių su Jugendamt veikla. Tai buvo antroji misija, pirmoji įvyko 2001 metais. E, tuo metu Levitski buvo parengęs šito vizito ataskaitą, jisai buvo tos misijos vadovas. Tačiau po to mes gavome daugybę papildomų peticijų ir kadangi mūsų komiteto svarbiausia užduotis atsižvelgti į piliečių skundus, dabar, pavyzdžiui, mes kalbame apie jau dvi valandos apie įvairiausius pažeidimus ir todėl mes turime atsižveikti į panašias sudingas situacijas. Be to, mūsų vizitas žinoma nebuvo skirtas e, e, atsverti teisingumo te, institucijų veiklą. Mes norėjome tiesiog susipažinti su situacija vietoje. Aš norėčiau padėkoti kolegoms iš Vokietijos, kurie padėjo suorganizuoti šitą vizitą ir taip pat norėčiau padėkoti už pasiūlymus dėl e, programos Mes norėjome apskritai įsigilinti į šią problemą ir pateikti konkrečius pasiūlymus. Skunduose piliečiai e, informavo, kad e, trečiųjų šalių gyventojai pagal šeštą, keturioliktą ir aštuntą žmogaus teisų konvencijų straipsnius buvo pažeisti. Žinoma, mes parengėme konkrečią informaciją, ji atsispindi dokumentuose, tačiau ypač tų kolegų, kurie dalyvavo misijoje vardu, norėčiau paprašyti atkreipti dėmesį į šiuos dalykus, kadangi jie yra labai svarbus, tačiau aš norėčiau e, paprašyti jūsų nuomonės mūsų išdėstais klausimais. Jaunimo tarnyba tiesiog kišasi į skirybų procesus ir neatsižvelgia į vaikų interesus skirybų atveju. Svarbu, kad būtų apsaugoti vaikai nuo jų pagrobimo. Buvo kažkokia. Допълненията на моите колеги. Първо, променило ли се нещо? Su tokiamis problemomis susidurė 25 procentai tarptautinių santokų. santokų. Taigi jaunimo tarnyba mes konstatavome vizito metu nepakeitė savo e, veiklos pobūdžio nuo 2006 metų iki šiol. Todėl mes norėjome išsiaiškinti, kaip dvi Vokietijos institucijos sugeba objektyviai įvertinti priimtus sprendimus ir kaip naudojamėsi vertimų paslaugomis ir kodėl mes gauname tiek daug skundų iš Vokietijos. На срещата ни с нашите колеги. Mes kalbėdami su Bundestago peticijų komiteto nariais bandėme iškelti šiuos klausimus, tačiau jie nurodė į vietos parlamentus. Bet kaip ten bebūtų, 25 skundai yra susiję su tomis problemomis, kurias minime ir mes, ir Bundestago atitinkamas peticijų komitetas. Mes pateikėme ir atsakymus mūsų dokumentuose. Tūkstantis 1922 metais buvo įkurtas Jugend Amt jaunimo tarnyba ir galutiniai sprendimai yra priimami laikantis, laikantis šeimos teisės, bet priimant šiuos sprendimus jaunimo tarnyba gali pareikšti savo nuomonę. Šeimas bylas, šeimos bylas nagrinėjantis teismas gali atsižvelgti ar neatsižvelgti į jaunimo tarnybos rekomendacijas. Tam tikrais skirybų bylų atvejais ginčio šalys nepageidauja jaunimo tarnybos rekomendacijų, nepageidauja, kad jas būtų atsižvelgiama, tuomet jaunimo nuomonės neprašoma, tačiau jaunimo tarnybos nuomonė turi būti primama domen, kai iškyla koks nors, koks nors pavojus vaikui. kai kuriuose skunduose yra nurodoma, kad sprendimai priimami dažnai pakankamai subjektyviai. Ir mūsų delegacijos nariai pateikė kolegoms iš Vokietijos klausimų dėl įvairių aspektų. Mums iškilo klausimas, kaip veikia tos tarnybos, kaip kokia jų struktūra. Dažniausiai šios jaunimo tarnybos yra tiesiogiai e, siejamos su vietos vald... valdžios struktūromis. Taip pat mes nelabai galime išsiaiškinti, kokios sankcijos, administracinės sankcijos yra numatytos ir kaip galima apskūsti šių tarnybų veiklą, kai yra manoma, kad jos pažeidžia savo e, darbo veiklos nuostatas. Dauguma skundų būtent ir susiję su tais procesiniais klausimais, tačiau mes negavome konkrečiaus atsakymo mūsų vizito metu. Žinoma, mes negalėjome kištis į vietos valdžios struktūrų veiklą Vokietijoje. Mes tik norėjome gauti informaciją. Tai buvo pagrindinis mūsų vizito tikslas. Mes neįvertinome, nei reiškėme savo nuomonę. Tiesiog e, mes pateikėme objektyvę informaciją, nors buvome kaltinami, kad kišomės į tų uh, tarnybų veiklą. Savo ataskaitoje mes konstatuojame, kad žmogaus teisų konvencijos kai kurios nuostatos turėtų būti griežčiau taikomos. Baigdama norėčiau pasiūlyti įsteigti neformalią mūsų komiteto darbo grupę, kuri sutelktų dėmesį į su skyrybomis susijusius klausimus. ir galbūt skundų pateik, su skundų pateikėjais taip pat reikėtų susisieti, ypač kai organizuojami tokie vizitai. Prima relazione, il, ha chiesto la parola il collega Bulan. Žodis ponui Bulan. Ačiū. Ponė pirmininkė. Tikrai Įdomus buvo vizitas. Po mūsų vizito atsakinga ministerija pripažino, kad jaunimo reikalų tarnyboje, jugent ant buvo problemo. Pirmiausia, ačiū ponams Jar ir Vyland už tai, kad surengė šį vizitą. Labai puikiai jis buvo suorganizuotas na, gal mums ir nepavyko e, pasivaikščioti prie Brandenburgo vartų, bet kelionė, nepaisant to, buvo labai naudinga. Gal e, ponios Jotovos pasisakymai vizito metu buvo kiek labiau akcentuoti nei jos e, nuosaikios išvados. Tačiau reikia pasidžiaugti tuo, kad um, diena buvo labai įdomi, konstruktyvi, pasikalbėjome su daugeliu žmonių um, besilankydami Jugend Amt tarnyboje, su advokatais, su darbuotojais, galėjome užduoti daug klausimų, nei visus juos buvo atsakyta. Vis dėlto tam tikrą pažangą galime konstatuoti. Na, ką reiktų pirmiausia suvokti, kad Vokietijoje yra atskira tarnyba, kuri rūpinasi jaunimo, jaunų žmonių, paauglių apsauga, jų teisių gynimu, tai yra gerai. Tačiau atvykę į Berliną mes pirmiausia sakėme, kad mes tikrai nesame teisėjai, mes tiesiog atvykome pasižiūrėti kadangi mūsų peticijų komitetas gauna pakankamai nemažai peticijų susijusių su jugend ant veikla. Ir mums įdomu, kodėlgi situacija nėra tokia, kokia norėtųsi. Beje, reikia pasakyti, kad didžioji dalis bylų nagrinėjimų jugend amt yra išnagrinėjamos labai sėkmingai, yra aišku, uh, E, tam tikrų neigiamų atvejų, bet e, vis dėlto jugent ant e, savo veiklą vykdo tikrai be, beveik be priekaišto. Na, vizito pabaigoje mes suvokiame, kad, kad nėra viskas taip blogai, jog aišku yra trūkumų, ir apie jūs reikia kalbėti, tačiau jie nėra mm, pavyzdiniai. Na, kalbėkime apie problemas. Kasgi prižiūri jūgiant amt veiklą? Panašu, kad niekas. Kartais e, žmonės, kurie e, jaučia, kad jų teisės skirybos ar vaikų globos bylose nėra tinkamai apginamos, E, nežino, ką daryti. Vokietijoje tokiais atvejais, jeigu turima pinigų, galima kreiptis į administracinį teismą arba veikti per Jugendamt tarnybą. Tačiau tais atvejais, kuriuos nagrinėjo mūsų komitetas, e, visuomet susidarėme tam tikrais trūkumais. Jugendamt tai nėra federalinė struktūra, tai yra tarnyba veikianti atskiruose savivaldybėse. Iš principo tokių tarnybų yra tiek, kiek yra miestų. E, šios e, atskirų miestų jugentam tarnybos tarpusavę veiklos e, beveik nekontroliuoja. Be abejo, šiandien nenoriu kaltinti Vokietijos. Prancūzijoje situacija labai panaši Daug kas be abejo priklauso nuo konkrečių darbuotojų. Vieni dirba puikiai, kiti e, aplaidžiau, netlieka savo pareigų tinkamai ir dėl to e, sulaukime labai skaudžių istorijų, e, skirybų atvejais, liūdnų pasiekmių vaikams. Manytumėme, kad koordinacinis darbas, bendradarbiavimas būtų, geresnė, būtų gera išeitis tiems žmonėms, kurie pajunta, jog jų teisės yra netinkamai apgintos. Po apsilankimo Berlyne aš kasdien sulaukiu klausimų susijusių su Jugend ant veikla. Kasdien sulaukiu tokių klausimų. Na, tikrai sulaukiu ne pavienių klausimų, bet ištisos e, gausybės. Be abejo, ne visi skundai yra pagristi, bet visus juos reikia išnagrinėti. Na, dažniausias skundas yra skirybos, e, kaip pavyzdys. Viena iš pusių gauna teisę globoti vaiką. E, ir tarsi te, tėvai susitarė dėl e, vaiko priežiūros. Tačiau jeigu vienas iš tėvų yra užsienietis, nori gyventi užsienyje, ar, ir, arba kitas iš tėvų nori išsivežti vaiką į kitą šalį, ką tuomet reikia daryti? E, Vokietijos pilietis tuomet gali kreiptis į Jugend Amt ir paskelbti, kad egzistuoja mano vaiko pagrobimo pavojus, tuomet užsi, užvedama tikra mašinerija. E, vienas iš tėvų, kuris nėra Vokietijos pilietis, e, negali rūpinti savo vaiku ir jo teisės apribojimas ne dėl to, kad jis bandė pagrobti vaiką, bet dėl to, kad yra įtarimo, jog jis gali bandyti savo vaiką neteisėtai išsivežti iš šalies. Tai reiškia, kad ne Vokietijos pilietis e, susiduria su milžiniška biurokratija, biurokratinė struktūra ir teisių apginimas gali trukti metų metus. Laikas bėga, aišku, bandoma išvengti e, tėvų konfliktų. Pirmiausia, bandoma iškelti vaiko interesus. Aišku, e, problemų kyla vienam iš tėvų, kuris, pavyzdžiui, negali ilgą laiką prižiūrėti vaiko ir po to be abejo ryšys su vaiku susilpnėja ir yra mažiau pagrindo perduoti jiem visišką vaiko globą. Be abejo, tėvai kartais tokiais atvejais būna pakankamai naivus. Na, žinoma, ginčytini atvejai Jugendamt e, yra tik mažas procentas nuo visų bylų. Ta reikia e, pabrėžti, tačiau yra tokių E, liūdnų atvejų. Taip pat Jugendamt e, gali vykdyti tam tikras e, procedūras skubos tvarka. Tokių procedūrų atvejais nėra atliekamas tinkamas tyrimas ar, pavyzdžiui, išsakomi įtarimai dėl vaiko pagrobimo yra pagristi ir gali būti teisės neteisėtai apribojamos kai kurie žmonės elgėsi pakankamai agresyviai ir ambicingai. Gali būti kalba apie tam tikrus asmen, labai asmeninius interesus ar didelės pinigų sumas, tačiau e, vis dėlto tai nėra įprastinės situacijas. O jeigu egzistuoja pagristų įtarimų dėl e, vaiko pagrobimo, tai mes galime vadovautis e, Briselis 2 reglamentu. Užfiksavome atveju, kuomet yra pažeidžiama pagrindinių teisių hartija, žmogaus teisių konvencija, yra pažeidžiamas nediskriminavimo principas, pavyzdžiui, ne, draudimas diskriminuoti dėl kalbos, ponė Jotova apie tai jau kalbėjo, kad viskas daugiausia vyksta viena kalba. Beje, nėra tinkamai šalis supažindinamos su savo veiksmų galimomis neigiamomis pasiekmėmis. Na, tie atvejai, kurios mūsų komitetas nagrinėjo, konstatuoja, kad yra pažydžiamos tam tikros asmens teisės. Beje, e, tokia kritika išsakoma ne tik mes, bet ir Vokietijoje, jį girdima Vokietijos žiniasklaidoje, kritiškis straipsniai skelbiami. Tai nėra kažkokia spontaniška reakcija į pavienius trūkumus. Matome, kad situacija pačioje Vokietijoje yra pakankamai kritiškai e, sutinkama. Tikrai gaila, kad tai jau buvo antrasis e, vizitas, pirmasis nepavyko. Šeimos reikalų ministerija čia pasisiūlė būti mūsų partneriu sprendžiant problemas. Manau, kad e, šį pasiūlymą reiktų priimti. Mes galime kalbėti apie keturis, penkis atvejus, kurie iliustruoja esamus trūkumus nes tais atvejais mes regime, kaip labai konkrečiai pažeidžiamos piliečių teisės. Jos reikia aptarti su šeimos reikalų ministerija bei pasitengti per protingą terminą gauti išsamų atsakymą. Suvokime, kad tokie trūkumai reiškia šeimoms didelės problemas. Gal toks bendradarbiavimas mums padės geriau išnagrinėti peticijas, gal tai padės pagerinti situaciją ateityje. E, visos mūsų gautos peticijos, tie nuolat gaunami e, klausimai, skundai liudyja apie e, sudėtingą situaciją. Vokietija susidūrė su struktūrinė problema – Aišku, aš nenoriu kištis į tai, kaip Vokietija sprendžia šį klausimą, to neketinu daryti, tiesiog jaučiu pareigą paraginti Vokietiją keisti situaciją. Gal reiktų paieškoti kažkokio tarpininko, kuris padėtų keisti situaciją, galėtų kreiptis vieną ar kitą pusę. Gal reiktų kažkokio e, federalinio tarpininko, kuris žinotų situaciją visoje šalyje. Gal tuomet mes greičiau sulauktumėme atsakymų. Ne visi e, jugentam ar teismų sprendimai e, atrodo racionalus, tai glaudesnis bendradarbiavimas padėtų keisti tą situaciją. Gal tuomet pavyktų geriau atsakyti peticijų autoriams. Aš tikiuosi, kad Vokietija ras sprendimą, nes pernelyg dažnai, na, kalbu jau ilgokai, tai jau baigiu savo pasisakymą, dar norėčiau pasakyti, kad e, skubos tvarka vykdomos procedūros e, e vyksta taip, kad e, E, dažniausia e, siūloma viena iš šalių e, kreiptis su apeliacija į tą pačią instituciją, kuri vykdo procedūrą, tai pažydžia pagrindinės teisės, nes apeliuoti reikia į trečią nepriklausomą instituciją. Aš tikiuosi, kad tai buvo jau paskutinis mūsų apsilankimas Berlyne dėl, šios, dėl šio klausimo. Tikiuosi, kad Vokietijos ministerija, pati Vokietija, suras sprendimą šioms problemoms. Dabar kolega Vylandas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems, nes e, kolega Jaras ir aš stengiamės, kad vizitas būtų kiek įmanoma sėkmingesnis. Dar turiu pasakyti, kad esu pats teisininkas ir kiek dirbu parlamente, dar prieš dirbant parlamente Aišku, tas jau seniai buvo, turėjau progos dirbti su šeimos teisės aspektais ir tikrai žinau, kokios egzistuoja problemos tarp skirtingų šalių. Išklausėme teisėjo iš Prancūzijos, e, kuris dirba Vokietijoje pagal mainų programą, kuria bandoma spręsti tokius probleminius atvejus Ir Ir yra bandoma kiek įmanoma geriau leisti susipažinti vienos šalies institucijoms su kitos šalies teisės aspektais. Buvo taip pat ir antroji mūsų, mūsų kelionė, bet reikia atvirai pasakyti, kad jos tikrai reikėjo, nes pirmasis vizitas buvo labai nepasisekęs, reikia pasakyti kaltas yra pats e, Europos parlamentas dėl to, nes nebuvo kruopšiai pasirengta tam vizitui. Iki šiol yra tik vienas e, dokumentas susijęs su ta kelionė, renktas vieno asmens. Internete jį tik tai galima rasti ir tikrai nebuvo galima palikti visko kaip yra. Dėl to būtinai reikėjo surenkti antrą kelionę. Ne dėl to, kad um, Vokietijoje yra labai prasta padėtis šioje srityje. Ir dar reikia paminėti, kad gan sudėtinga, gal čia vertimo problema, nors netikiu, kai yra kalbama apie velnio mašiną, velnio aparatą, lik tai buvo pasakyta, arba kai sakoma, jog žmogaus teisės yra paminamos. Tai yra sparnuotos frazės, kurios leidžia suprasti, jog viskas vyksta tyčia, kad taip yra daroma tyčia, tačiau taip nėra. Tai lyg leidžia suprasti, kad žmogaus teisės, piliečių teisės nepakankamai gerai gyvendinamos. Be abejo, klaidų yra ir um, problemų yra visose šalyse. Pasižiūrėkime vieni bylas, kurios pasiekia Strasbūro teismą. Bet vis dėlto tai nevyksta sistemiškai. Dėl to sveikinčiau tai, jeigu pranešime, ponios Jotovas, būtų galbūt ir vienas kitas skaičius apie tai, kiek tūkstančių galbūt um, tų atvejų yra užfiksuojama šalyje, kurioje gyvena visgi 80 milijonų žmonių. Ir apie kokius minimalius skaičius čia kalbame tikrai iš tų skaičių paaiškės, kad niekas nevyksta sistemiškai. Ir į teismą gali kreiptis bet kada jaunimo reikalų tarnyba. Galime pažvelgti taip pat ir į skaičius parodančius, kiek bylų atsiduria teismuose valstybėse narėse. Iš vienos pietuose esančios, pietuose esančios valstybės narės e, tai nėra Prancūziją, girdėjau, kad e, jeigu iškyla ginčių, e, tai yra kviečiamas teisėjas iš Vokietijos e, jos spręsti. Aš manau, kad tai daug ką pasako. Ir be to, nebūtinai dėl kiekvieno atvejo, kai yra įtariama, kad vaikas gali būti pagrobtas, jaunimo tarnyba numato atitinkamą ribotą bendravimą su, su tuo vaiku. Čia yra tik tai keli paskiri tūkstančiai atvejų galbūt. Ir viena iš alternatyvų yra Kolombo atvejis ar byla, kai yra iš tiesų išvežamas vaikas ir nepaisant visų teisės normų jis yra apgyvendinamas kitoje ES valstybėje narėje arba galbūt netgi trečiojoje šalyje, kai apskritai net nėra galimybės susisiekti netgi su, su tėvo ar motiną išvežusių vaiką ir kur jau tikrai susidurome su nusikalstama veikla. Ir netgi ir tos antrosios susijusios šalies e, teisingumo sistemos institucijos jau tą tėvą ar motiną e, nusiųstų į kalėjimą už tokius veiksmus. Apie tai mes kalbame ir jau tą darome labai seniai. Ir paskutinė mintis kartais tikrai yra skundžiamas į įstaigų darbu, dėl socialinių įstaigų darbo yra įvairių skundų sulaukiama, lygiai taip pat ir dėl jaunimo tarnybos darbo, ir tas vyksta kasdien Europos Sąjungoje. Yra tam tikra dalis atvejų, kurie pasiekia m, mm, būtent mus, bet tai yra susiję ir su tuo, kad ponas Karie, kuris netgi jau yra įvardyjamas kaip nusikaltėlis, daro kai kuriuos viešus pareiškimus, ir kai yra ginčytinas koks nors skirybų atvejis, tai tikrai čia nėra ką ir kalbėti. Abu tėvai atsiduria desperatiškoje padėtyje ir laikosi įsikibę vaiko visomis keturiomis. Tai gal reiktų galvoti ir apie tokią ultimą raciją, paskutinę priemonę, apie peticijų e, komitetą, kai yra galbūt neteisingai elgiamasi su asmeniu. Galima juk būtų kreiptis į peticijų komitetą Europos parlamente ir numatyti piliečiams tokią galimybę. Ir jau tuoj pabaigsiu. Vienintelis čia svarbus dalykas yra galbūt ne tai, kad kai kurios įstaigos Vokietijoje kada niekada padaro kokią klaidą. Reikia labiau kalbėti apie tai, ar sistema vokiškoji iš tiesų yra suformuoluota taip, suformuota taip, kad būtų tyčia stengiamasi užkirsti kelią ES piliečių teisų įgyvendinimui. Ir taip tikrai juk nėra. Ar iš tiesų teismų, teismai Vokietijoje ir kitos įstaigos veikia taip, kad ES piliečių teisų E, teisės yra, nėra pakankamai gerai įgyvendinamos. Būtent tokius klausimus turime kelti ir atradę, aptikę tokių atvejų, turime imtis veiksmų ir kreiptis į komisiją. O visa kita yra tiesiog um, organizacinio pobūdžio klausimai, kur netgi kiekviena valstybė narė tikriausiai padėkotų už tai, jeigu komisija kreiptųsi ir ją ir pasakytų, kur yra tos probleminės vietos ir kurias reikėtų kokiu nors būdu spręsti. Nes esminis klausimas yra dėl to, ar iš tiesų sistemiškai yra pažeidinėjamos ES piliečių teisės. Becker. Dėkojame, kolega Becker. Norėčiau Berlyno delegacijos vadovės vadovai labai padėkoti už šitą informaciją. Aš nesukspėjau į ją įsigilinti. Taip pat daug daug žmokau iš tos kelionės, kurią parengė kolega Vyland. Ji buvo labai naudinga siekiant susipažinti su situacija. Ir mūsų pašnekovų vaidmuo buvo labai konstruktyvus. Mes gavome papildomos informacijos ir ją reikėtų tolesnėje diskusijoje e, įvertinti ir atsižvelgti būsimose diskusijose. Todėl norėčiau paprašyti galimybės pateikti savo komentarus, savo nuomonę artimiausiomis dienomis. Aš tiesiog nesuspėjau jų apibendrinti iki šiol. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju ir delegacijai už galimybę nuvykti į Berliną. Kolega Vyland išsakė daug esminių dalykų, tačiau aš norėčiau savo ruoštų pasakyti, kad būtų, būt, būtų neteisinga teikti, jog mes nieko neišsiaiškinome arba lygo neišspręstų klausimų. Mes galėjome ir užtrukti dvi, tris dienas Vokietijas galėjo pateikti ir papildomų klausimų ir galėjome palaukti atsakymų. Tačiau, kaip kolega minėjo, yra likę tam tikrų nesakytų klausimų, tačiau prieš baigiant e, rengti šią ataskaitą galėtume paprašyti tų atsakymų į klausimus iš Vokietijos pusės. Taigi klausimus, kurių nepakankamai išsiaiškiname, galime pateikti dar kartą. Žinoma, reikia pripažinti, kad mums buvo pasiūlyta kelių dienų vizito programa, tačiau mes negalėjome pasinaudoti tą galimybę. Žinoma, jaunimo tarnybos veikla yra labai įdomi ir labai intensyvi. Mes susipažinome su viena pora, kuri kurios abu nariai yra emigrantai, tačiau pavyzdžiui mama buvo paprašusi, kad vaikas tiesiog būtų eliminuotas iš šeimos, nes šeimoje buvo e, susidurta su smurto atvejais. Taigi jaunimo tarnyba pritarė e, mamos prašymui, o po kelių dienų tėvas gatvėje nušovė dukrą. Taigi mes bandėme išsiaiškinti, kodėl nebuvo užtikrinta policijos apsauga, kodėl darybos nevyko prie uždarų durų. Taigi šita veikla yra labai sudėtinga ir mes susidarėme e, vaizdą apie tai, kad dažnai vienas iš tėvų būna nepatenkintas, kad yra pažeidžiama jo uh, E, garbė ir todėl reikia atsižvelgti labai daug niuansų. E, reikia pasidžiaugti, kad daug skyrybų procesų vyksta sklandžiai, tačiau kartais, kai tėvai ne tik skiriasi, bet kai jie yra, gyvena ir kitose šalyse ir kai ieškoma kompromiso, iškyla problemų, kai vaikas turi atvykti pas tėvą, kuris gyvena Münchinė arba kitas e, Sicilijoje ir žinoma visada atsiranda nepatenkintų. Taigi reikėtų atsižvilgti į visus pasiūlymus, taip pat reikėtų atsižvilgti ir į tą siūlymą, jog reikia pateikti statistiką apie gyventojus, apie santokas, apie skirybas ir apie tokius skundus. Taigi norėčiau, kad prieš baigiant renkti paskutinę šito pranešimo redakciją būtų atsižvelgiama ir į papildomą informaciją, kurią gausime. Pirmininkė, man susidaro įspūdis, kad mūsų komiteto kompetencijos yra formuluojant atsižvelgiant į konkretų skundą arba klausimą. Mes tiesiog reaguojame priklausomai nuo to, kiek gauname skundų ir priklausomai nuo jų pobūdžio. Tai yra mūsų teisė ir prerogatyva, būtent ypač tais atvejais, kai įtariama, kad yra pažeidžiamo žmogaus teisės. Dabar, jeigu mes pradėsime analizuoti statistinius duomenis, jeigu mes pažiūrėsime, kaip dažnai pasitaiko tokie piliečių teisių pažeidimo atvejai. Tačiau kiekvienas pilietis, kai jis susiduria su tokia problema, e, ypatingai skaudžiai išgyvena tokius atvejus. Todėl nuvykę Vokietiją mes taip pat negalėjome konstatuoti, kad sistema veikia netinkamai, bet kita vertus mes turėjome domėtis ir įvairiais šeimos teisės aspektais. Aš e, nesusipažinau su šia ataskaita, tačiau iš išsakytų nuomonių supratau, kad ypatingų skundų tarsi ir nėra. Tačiau mūsų uždavinys yra kaip tik ir e, nagrinėti tuos skundus. Mums svarbu suformuluoti savo taisyklės, nuostatas, kaip elgsimės, kai gauname skundus, kaip tai darysime. Kitaip mes virsime tam tikrų formų, kuris tiesiog nebus rimtai vertinamas. Visi puikiai susipažinę su teisėmis, ir mes, rengdami savo pranešimus, turime vadovautis labai aiškiomis nuostatomis. Ačiū. E, ponas Lafrankos, e, ponas Bulon prašo žodžio, tačiau mūsų laikas jau baigėsi, taigi prašau trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. E, e tikrai pusę minutės, prašau, atsižvelgiant, ką pasakė mūsų kolegos iš Vokietijos, ponė, ponas Vyland, mes tikrai nekalbame apie sąmoningai vykdomą prastą politiką. Tikrai ne. Statistika liudyja ką kitą. Tikrai nekalbu apie kažkokį piknaudžiavimą, kuo naudojasi tam tikros organizacijos iš to uždirbančios pinigus. Tikrai ne, mes nekalbama apie e, kažkokias piktybinės tendencijas Jugendamt. Tiesiog e, reikia e, atsakyti savo klausimą, kodėl mes tiek daug skundų apie Jugendamt veiklą gauname. Pone Jotova. Ačiū. Pone pirmininkė, netrukus pateiksiu galutinį pranešimo projektą, raginu kolegas pateikti savo komentarus raštu, tai padės užtikrinti, kad visos nuomonės e, jame atsispindėtų. Na, keletą svarbių minčių norėčiau išsakyti. E, ką sakė ponas Salafrakos, e, jo pasisakymą noriu pakomentuoti, gal kadangi jis nedalyvavo vizite, jis neteisingai suprato, kaip mes dirbome. Mes nedirbome mm, ties viena ar kelia konkrečia byla. Iš principo vizito metu mes apie konkrečius atvejus nekalbėjome. Mes kalbėjome apie bendras tendencijas, prašėme daugiau informacijos apie vieną ar kitą atvejį. nepritarčiau pono Solafrakos išvadoms. kad mes norime apibendrinti tam tikros valstybės narės tarnybos veiklą, pasiremdami vienu ar dviem atvejais. Tai buvo užduotas klausimas apie procentus ir konkrečius skaičius. Aš pasakysiu, kad kiekvienas pilietis susidūręs su problemomis ir kreipęsis į mus turi būti išklausytas. Buvo patiktas pasiūlymas raštu paprašyti atsakyti mūsų klausimus, tą turėtų padaryti Vokietijos institucijas, tai pritarti, pritarčiau tokiam pasiūlymui. Ačiū ponė Jotova, ponė Salafrakos. Ačiū, ponė pirmininkė. Atsiprašau. Aš e, gal buvau neteisingai suprastas. Aš e, labai bendrai kalbėjau apie mūsų komiteto e, svarbą ir darbo esmę. Mes noriu pasakyti, kad negalime iš atskirų atvejų daryti galutinių išvadų. Kiekvieną atvejį reikia nagrinėti atskirai. Kitaip mes netrukus pradėsime pažeidinėti subsidiarumo principą. Turime elgtis labai konkrečiai ir griežtai. Be abejo, vienas ar kitas atvejis gali e, padėti mums ateities darbose. Tačiau nepamirškime, e, mūsų darbo esmės. Mes ne teisėjai, ne teismai, mes nesame teisminė institucija, neturime jos įgaliojimų. Todėl nieko ir neteiskime. Neteiskime bendrųjų principų. Mes tiesiog galime įsigilinti į atskirus atvejus, tą padaryti taip pat ir per vizitus, bei išsakyti savo nuomonę dėl atskirų atvejų. Reiktų nenukrypti nuo šio darbo principo, kitaip grėsia tikrai didelis pavojus mums visiems. Ačiū poniai Jotovai ir ačiū už atliekamą darbą. Tikrai labai įdomios diskusijos vyko. Tai buvo tik tai pirmieji debatai, diskusijas e, tęsime. Šio ryto darbo tvarkėje dar yra numatytas, numatyta aptarti e, darbo vizitą Rumunijoje, tačiau kadangi mūsų rytmečio posėdžio laikas baigėsi, prašau kolegų supratimo, kad mes šį klausimą svarstysime iš karto po pietų, susirinkę trečią valandą.